Well, colleagues. Kągi, labas rytas, kolegos. Sveikinusi su visais ir mane girdite, prašau atsisėsti savo vietas, nes turime pradėti posėdį ir turime dirbti e, labai greitai ir lankščiai, faktiškai kaip e, skrendant lėktuvu, nes turime gal tik pusvalandį. Na, nes esu įsitikinęs, kad taip pat turite visokių kitokių įsipareigojimų šiandieną, todėl pradėkime nuo e, pirmo darbo tvarkės punkto. Jeigu prieštaravimų nėra, galime darbo tvarkę patvirtinti be balsamo dėl 12 punkto, tai yra nuomonė dėl breksito. Ši nuomonė, aišku, yra atidėta. Neturėčiau aiškinti, kodėl. Ir tai viskas aišku. Taigi pereikite prie antro punkto ši vertimo režimas užtikrintas vertimas į 12 kalbų. Taigi e, posėdis yra transliuojamas internete, dokumentai pateikti elektroninė forma. Toliau trečias punktas - protokolo tvirtinimas. Jeigu niekas neprieštaraus, posėdžio pabaigoje protokolai bus laikomi patvirtintais. Dar turėčiau jūs informuoti apie tarp institucinių dėrybų e, rezultatų konkrečiai dėl LIFE klimato ir e, klimato veiksmų ir aplinkosaugos programos. Mm, taigi antras ir trečias programos galiojimo laikotarpis yra nuo. Uh, Vasario mėnesio su taryba mes daug aptarėme, pavyzdžiui, bendra finansavimas, geografinė pusiausvėra. Taigi dėl šių klausimų tik per paskutinį trilogą buvo pasiektas tarimas e, techninių lygių atlikto parengimo įdirbio dėka. Taigi parlamentas ir taryba. Um, mm, vadovaujasi tarybos sprendimą, kuris liečia biudžeto klausimus ir trečiųjų šalių dalyvavimą programoje įgyvendimo ir deleguotų teisės aktų klausimas, įskaitant klausimus susijusius su darbo programos įgyvenimą, turi būti sudėrėti. Taigi, Per kitą Envi komiteto posėdį kovo 21 dieną bus balsuojama dėl tolimesnių žingsnių. Persiauškime prie penkto ir šešto klausimo, taigi bendrų diskusijų dėl dviejų prieštaravimų sutinkamai su darbo tvarkos taisyklių 106 straipsniu ir iš karto suteiksiu žodį Bartstajas. Man jis nėra patenkinamas, bet prašau žodis jums trumpai. Turiu keletą klausimų komisijos adresu. Toliau kalbėsiu savo gimtają Niderlandų kalbą. Taigi, ponė pirmininkė, kolegos, kai šios rezoliucijos buvo patvirtintos, tai, kaip žinia, tuo metu tiek parlamente, tiek ir komitete, tiek ir plenarinėje sesijoje buvo dauguma ir balsavo už e, šešios frakcijos, taigi mums reikalinga dviejų trečdalių dauguma. Taigi iš tikrųjų tai yra svarbus politinis signalas, konkrečiai gilinamės į du politinius klausimus, yra gene, genetiškai modifikuotos sojos po grupelės MON 87751, o taip pat leidimo modifikuotams konkurūzams 1507 NK603 atnaunimas. Norėčiau paaiškinti, kokiu sunkumu išvelgiame ir kodėl pareiškime šį prieštaravimą. Na, nesileisiu į apžvalgą, tačiau turi e, klausimą dėl MON 8751 komisijos. Norėčiau paklausti, dėl kokių priežasčių nusprendėte išduoti leidimus šioms genetiškai modifikuotams sojos pupelėms. Jeigu pasižiūrėsite į vertimus, tokias pupelės kelia alerginius susirgymo, taip pat testavimas rodo, jog trūksta saugumo Bet to EFSA atitinkama ekspertų grupė nurodė, jog yra abejonių dėl e, šių pupelių galimo poveikio. Yra tyrimai, kurie rodo, kad reikalingi tolimesni vertinimai. Taigi norėčiau pasidomėti, kaip jūsų diskusijų metu su EFSA prieite prie šio sprendimo m, išduoti leidimą. O dėl kukurūzų 507 NK 603, na kaip žinia, e, šie kukurūzai yra atsparus glukofazatui, glifozinui, o taip pat e, insekticidams ir toksinams. Įvyko diskusijas komisija. Glofazinatas yra uždraustas. Mm Na ir kaip žinia, tokie augalai gali turėti toksinį poveikį. N Be to daroma nuorada į 220 publikacijų, tačiau atrodo, buvo nuspręsta pasiremti tik vienu tyrimu. EFSA pripažįsta, jog toks metodas yra tikrai abejotinas ir todėl jį reikėtų tobulinti. EFSA nurodė, jog du, dvi DNR grupės identiškos pirminiai kukurūzų pirminiam genofondui tačiau iš esmės e, pasiremta tik tais e, apklausa. Na ir iš esmės pasiremta tik tais e, užklausime pateikta informacija. Norėčiau paklausti komisijos, ar galima pasikliauti tokiu metodu ir juo pasitikėti. Taigi štai tokius argumentus mes turime ir tokie tokios, tokie klausimai komisijos atžvilgių. Dėkoju Bartai už tai, kad pasisakai labai nuodugniai ir glaustai. Gijom Balas pirmiausia, o po to Eleonora, prašau. Sì, grazie Presidente. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau pritarti tam, ką sakė kolega Stas Ir noriu dar pabrėžti kai kurios aspektus, kurie man atrodo svarbus dėl šitų prieštaravimų, nes e, mes e, prieštaraujame todėl, kad manome, kad e, atnaujinant pateikimą į rinką šitiems genetiškai modifikuotiems augalams ir ypač, ypač soja kyla problemų, nes labai aišku, kad yra dar tam tikro <clears throat> netikrumo ir trūksta mokslinių įrodymų, ypač e, dėl sojos, todėl kad ši soja išskiria tam tikrus e, proteinus, kurie turi būti įvertinti maisto saugos požiūrių, todėl kad e, yra tikimybė, kad kumuliuotas poveikis gali būti pakankamai toksiškas tam tikros valstybės narės išreiškė susirūpinimą į kritiką dėl šitų aspektų ir pats procesas buvo nedemokratinis, parlamento balsas turi būti išklausytas šitais klausimais. Dėkoju. Matau, kad nori pasisakyti dar kiti bendra pranešiai ir šešiniai pranešiai Ling Vailan. Bailan, ar norėtumėte pasisakyti? Ne. Kągi. Toliau mano sąrašė yra ponas Folneris. Dėkuoju, bandysiu pasisakyti glaustai, jau taip esame aptarę anksčiau, tikiuosi paskutinės įgiai tenka aptarti šios klausimus. Europos e, maisto saugos e, agentūra žalį šviesą uždegė šiems leidimams, ko ne prieš metus, ir EFSA nurodė, kad šie augalai yra beveik tokie pat saugus ir nepavingi aplinkai ir sveikatai panašiai kaip ir nekeisti augalai, toks mokslinis vertimas. Aš manau, kad mes turime pasikliauti mokslinėmis rekomendacijomis, kuris atliko komisija ir todėl niekas negali rimtai tvirtinti, kad komisija peržengė savo įgaliojimus, nes komisija irgi visi pagal reglamento raidę, o taip pat mes turime įsiklausyti ir į mokslininkų nuomonę ir atsižvelgti mokslinės rekomendacijas. Lik šiol per šią kadenciją, manau, kad teko aptarti 30 tokių prieštaravimų dėl genetiškai um, modifikuotų pasėlių. Na ir kiekvienas iki buvo teigiama, kad um, nepasitikime mokslinėmis rekomendacijomis. Taigi turiu klausimą komisijai arba prieštaravimų autoriams. Jeigu Prieštaram autoriai nemano, kad turime atsižvelgti EFSAS mokslinės rekomendacijas ir jomis pasikliauti. Tai apskritai, kam jį reikalingi, jeigu nepasikliaujama EFSA darbu? Na, gal paprast, kaip paprastai e, prieštarima autoriai, visakys nors ir yra EFSOS mokslinės rekomendacijos, galima atsižvelgti ir kitas mokslinės rekomendacijas, alternatyves rekomendacijas, tačiau abejoju, ar taip jau bus lengva e, rasti rimtų mokslininkų, kurie palaikys jūsų ideologiją. Nors ir nekandiduoju kitai kadencijai, tačiau manau, kad e, tikrai būtų gerai, jeigu ateityje e, būtų nutraukta tokia praktika, kai abejojama EFSA ir e, abejojama jos rekomendacijomis ir aš manau, kad reikėtų ateitie rimčiau pažiūrėti į genetiškai modifikuotus organizmus. Dėkoju, tikrai jūsų pozicija labai aiški, daugiau nieko sąraše kalbėtojų neturiu, todėl galime iš karto pereiti prie balsavimo. Atsiprašau, komisijos atstovas e, norėtų pasisakyti vis dėlto. Visiškai pamiršau komisiją <laughs> praktiškai jau rinkiminė kampanija, kam ta komisija rūpi. Manau, kad jūs tikrai turite daug ką pasakyti. Prašau, komisija. Ačiū pirmininkė, gerbėmėjai nariai. Ačiū, kad manęs neignoruojate. E, tikriausiai mano e, kolegas dažnai matote parlamente. Taigi norėjau tik tai pakartoti tai, kas jau buvo pasakyta pono Helnerio šie du prašymai. Dėl jų komisija ėmėsi visų procedūrinių žingsnių, kaip ir visada. Mes e, leidimus parengėme, EFSA tikrai parengė išsamų e, rizikos vertinimą dėl sojos pupelių ir čia nebuvo identifikuota jokių duomenų trūkumų. Todėl EFSOS išvada yra, kad šios sojos pupelės yra saugios žmonėms, gyvūnams ir aplinkai. Taip pat e, buvo keltas klausimas dėl e, alergenų, tų sojos pupelių kaip alergenų. Kaip žinia, sojos pupelės gali būti alergenais. EFSA e, įvertino genetiškai modifikuotų pupelių, sojos pupelių alergiškumą. Buvo remiamasi teisės aktais ir EFSOS gairėmis. Du papildomi tyrimai buvo pateikti pareiškėjų ir taip pat buvo pasiremta moksliniais tyrimais turimais. Ir išvada buvo ta, kad kas dėl sojos pupelių kaip alergenų Čia jokios naujos informacijos nėra šių sojos pupelių atveju. Toliau dėl kukurūzų genetiškai modifikuotų atnaujinimo. Jau dešimt metų šie kukurūzai pardavinėjami rinkoje, jie buvo patvirtinti kaip saugus, leidžiami. EFSA įvertino visą naują mokslinę informaciją, kiek jos yra dėl šių kukurūzų. Ir čia nebuvo jokių išvadų leidžiančių keisti pradinį teigiamą jų įvertinimą. Taip pat norėčiau priminti, kad valstybės narės taip pat vertino genetiškai modifikuotas sojos pupeles ir kukurūzų šiuos. EFSA, aišku, atsižvelgia į valstybių narių rizikos vertinimus. EFSA reikalui esant iš pareiškėjų prašo pateikti daugiau informacijos. Taigi EFSA susipažino su visais komentarais, nuomonėmis, taip pat buvo bendradarbiauta su valstybėmis narėmis nuolatinėme komitete. Taip pat turėtume priminti, kad visuomenė taip pat turi teisę teikti savo nuomonę dėl EFSOS nuomonių. Moksliniai komentarai buvo gauti tik dėl sojos pupelių, bet EFSA nusprendė nekeisti savo teigiamos pirminės nuomonės. Dabar norėčiau kreiptis į parlamentarą Stasą dėl naudojamos literatūros. O GMO panelis nusprendė, kad nėra jokių mokslinių publikacijų dėl kurių turėtume keisti uh, išvadas pateiktas dėl šių augalų. Galima sakyti, kad kadangi šie produktai rinkoje jau egzistuoja kurį laiką, jie yra net saugesni nei naujus leidimus gavę produktai. Na ir dar norėčiau pridurti, kodėlgi mes ir toliau teikiame leidimus šiems augalams. GMO yra importuojami į ES, nes jie yra saugus ir yra rinka tokiems produktams. Na ir dar norėčiau pabrėžti, kad komisija nemano, kad reikėtų atsiimti e, sprendimų projektą, nes jis remiasi moksliniais duomenimis, EFSOS išvadomis. Taip pat buvo laikomasi visų etapų numatytų GMO teisės aktuose ir mes manome, kad komisija tikrai neviršijo savo įgyvendinimo įgaliojimų. Pirmininkas, ačiū. Diskusija šiuo klausimu baigta. Dabar galime perėti prie septinto darbo atvarkės punkto - elektroninis balsavimas. Pradėsime nuo tvarių dėl pranešimo, nuo pranešimo, Julie Girling pranešimas, reglamentas dėl tvariųjų organinių teršalų dėrybų rezultatai. Aš turiu savo kortelę, bet ji neveikia. Aš bandžiau penkiose aparatuose, norėjau jūs tik informuoti apie tai. Tiesiog norėjau jūs informuoti. Jeigu pageidaujate, galite ženklais rodyti savo balsą. Taip tikrai matau, jūsų kortelė neveikia. Galbūt turite paauklėti savo kortelę šiek tiek? Taigi siūlau tiesiog kelti rankas jums. O dabar kolegoms siūlau balsuoti dėl Julie Girling pranešimo. Elektroninis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 34 už, 4 prieš, 4 susilaikė. Sveikiname pranešėją. 106 taisyklės, pagal 106 taisyklę e, prieštaravimas dėl genetiškai modifikuotų suojus pupelių. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau prieštaravimas dėl autorizavimo pratesimo genetiškai modifikuotiems kukurūzams. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dar vieną prieštaravimą turime. Jis yra dėl bisfalato naudojimo pagal reglamentą 1907-2006 metų. Pradedamas balsavimas. Baigiamas dabar balsavimas. Aiškia persvara patvirtinta. Toliau. Kitas ir paskutinis e, klausimas. Čia vėlgi kitas e, autorizavimas dėl bisetileksilpstalato, pradedamas balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas ir šis klausimas. Balsavimas baigiamas. Na ir dar norėčiau Jums padėkoti bei priminti kito posėdžio datą. Kovo 21 diena Briuselėje. Susitiksime kitą savaitę.